išieškojimų prieš prieglopšių prašytojus žodis ministrui ponui Šmit. Jis atstovauja e, tarybai pirmininkaujančią valstybę. Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponas Šmit. Ponios ir pono Europos parlamento nariai, nuo mūsų pirmininkavimo pradžios mes aktyviai ėmėmės ieškoti sprendimų tai humanitariniai kriziai, kuri kilo dėl didžiulių migrantų srautų. Pasirodėme nusiteikę veikti ryštingai ir nedelsdami, kad galėtume rasti efektyves, solidarias priemonės, kurių dėka būtų galima užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms. Tarybos pasirinkta politika turi tikslą sutelkti visas pastangas tam, kad būtų užsaugotos asmens teisės tų, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga ir kad būtų galima pagerinti išorės sienų apsaugą ir tuo užtikrinti geresnį saugumą piliečiams gyvenantiems Europos Sąjungoje. Pagarba pagrindinėms teisėms yra mm, ES migracijos politikos šerdis ir bendros prieglopščio politikos šerdis. Turime efektyviai veikti, reaguodami į humanitarinę susidariusią situaciją ir užtikrinti uh, tinkamą apsaugą žmonėms, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga. Tai išplaukia iš mūsų tarptautinių įsipareigojimų. Kai dėl sulaikymo. E, pagrindinė tarptautinės teisės taisyklė ir Europos teisės taisyklė yra ta, kad migrantas, kaip ir bet kuris kitas asmuo, yra e, tas, kuriam negali būti apribota laisvė. Jis jūsų laikomas gali būti nesavavališkai, tik esant labai rimtoms priežastims. Tik tam tikrais labai konkrečiais atvejais, tam tikrom specifinių situacijų atveju migrantai gali būti sulai, sulaikomi. Tai yra prašyta labai detaliai teisinė susijusioje su prieglopščiu e, ir, ir, ir migracija. Taip pat yra taip ir išdėstytos sąlygose dėl pabėgėlių prieimimo. Pabėgėlių gražinimo direktyvoje yra numatyta, kad valstybės narės gali pasitelkti sulaikymą kaip priemonę tik po to, kai buvo imtasi visų kitų priemonių, kuris yra netokios griežtos. Apie tai kalbama 15 straipsnio pirmojoje dalyje. Bet koks sulaikimas turi būti kuo trumpesnis ir negali būti tęsiamas ilgiau negu išsiuntimo priemonė. Direktyvoje, kur kalbama apie prieglopščių prašytojų prieimimą, yra numatyta aštuntajame jos straipsnėje, kad niekas negali būti sulaikytas tik dėl to, kad prašo tarptautinės apsaugos. Sulaikimas įmanomas tik tada, kai tai kad tai yra būtina ir kai e, neišeina efektyviai pritaikyti la, mažiau laisvę ribojančių priemonių. Mūsų tarptautiniai įsipareigojimai ir ES taisyklės e, sako, kad valstybės narės turi užtikrinti migrantų ir pabėgėlių teisės, įskaitant ir įsipareigojimus išdėstytus direktyvose. Jeigu teisės aktai, Europos teisės aktai netaikomi valstybių narių, E, tai tuomet e, Europos komisija kaip sutarčių sergėtoje turėtų imtis atitinkamų priemonių, kad būtų padidintas e, pabėgėlių siuntimo, gražinimo į savo šalis efektyvumas yra pasakyta, kad sulaikimas negali būti paskutinė priemonė. Jeigu kitų priemonių nebuvo imtasi, arba jeigu kitos yra neįmanomos, tik tada galima taikyti sulaikymo priemonę. Lapkričio 9 dieną taryba nusprendė, kad valstybės narės tais atvejais, kai migrantai atsisako bendradarbiauti atvykę Europos Sąjungą, e, tuomet būtų galima diskutuoti apie galimybės, kurias numato ES teisynas. Tuomet yra numatomos tam tikros ribojančios priemonės ir numatytas yra sulaikimas, e, kuris negali būti ilgesnis negu numatytų procedūrų trukmė. Tačiau tai yra įmanoma tik tada, jeigu užtikrintos pagrindinės migrantų teisės ir jeigu užtikrama teisė migrantų nebūti išsiųstami nesaugia šalį. 120 e, tūkstančių 000 asmenų turi būti perkelti iš Graikijos ir Italijos. Valstybės narė susitarė, kad jeigu neįmanoma savanoriškai gražinti pabėgėlių ir jeigu neišeina jų gražinti, tai tuomet yra numatytos sulaikymo taisyklės pagal direktyvos taisyklės, jų turi būti, taiko, laikom, jos turėtų būti taikomos labai tiksliai pagal numatytas teisinės sistemas. E, tačiau migrantai privalo bendradarbiauti, kad būtų galima tinkamai vykdyti jų paskirstimo operacijas, kai dėl jėgos panaudojimų, paimant pirštų anspaudus, noriu jums paminėti pagrindinių teisų agentūros e, pateiktą dokumentą lapkričio mėnesį ir ten yra išdėstyta ekspertų nuomonė šiuo klausimu. E, Apibendrinamas galėčiau pasakyti, kad sulaikimas bus ir toliau svarbus klausimas. Ši priemonė bus taikoma tik išimtiniais atvejais, tai yra svarbu pabrėžti ir mes ir toliau šį klausimą nagrinėsime, jį jo taikymą stebėsime, juolab, kad ES teismo nuomonė šią temą turėtų būti netrukus paskelbta. Dėkoju. Vielen Dank, Herr Minister. Dėkoju, ponė ministrė. Dabar Europos komisijos vardu. Žodis jums, ponė Kosarė, prašau. Uh, Ačiū pirmininkė, gerbami parlamento nariai. Komisija visiškai pritarė parlamentui dėl to, kad reikia visiškai laikytis mūsų politikos žmogaus teisų ir žmogaus arumo prasme. Tai yra diskusijų prieš kelias minutės vykusio apie žmogaus teisės ir demokratiją pranešimo kontekste. Tai yra vienas svarbiausiai rūpinamų dalykų prieglopščio praš, prašantiems žmonėms. Dabar aš norėčiau perėti prie pareiškimo temos - sulaikimas ir jėgos panaudojimas prieš prašančius prieglopščio. Teisė į laisvę ir saugumą yra viena iš pagrindinių žmogaus teisų. Teisė į prieglapstį yra taip pat viena iš pagrindinių teisų. Praėjusiais mėnesiais mes daug dėmesio skiriame, kad e, komunikuotume ir duotume pasiekmių rezultatų visose frontuose laikantis ES teisės aktų. O tai reiškia ir tai, kad reikia gerbti visus prieglopščio teisės aktų aspektus. Ir šiame kontekste kar yra, yra negražinimas ir e, atitinkama patikrinimai. Šalis gali, gali gražinti asmenis, kurie nepareiškia noro prašyti tarptautinės apsaugos. Taip pat, kaip žinote, mes dedame pastangas užtikrinti tinkamą migrantų registraciją nepriklausomai nuo jų statuso. Tai yra iš anksnė sąlyga tam, kad tinkamai būtų galima valdyti srautus ir e, apginti migrantų teisės ir pareigas. Noriu patikslinti, ko reikalauja ES teisė. Per pakeista e, prieglaušio direktyva patvirtinta bendro sprendimo būdu e, numato aiškias taisyklės dėl prieglobšio prašančių asmenų, kur siekiama balanso tarptų teisų. Todėl būtina, kad asmenys būtų sulaikomi visiškai tik tai laikantis šių taisyklių. Sulaikimas gali būti taikomas kaip paskutinė priemonė ir tik po to, kai visos alternatyvos e, jau buvo apsvarstytos. Mes visi sutinkame, kad asmuo neturėtų niekada būti sulaikomas vien dėl tos priežasties, kad jis ar jį yra asmuo prašantis prieglapščio. Tuo pat metu, kai yra pavojus, kad asmo gali pasprūkti, valstybės narės gali sulaikyti migrantą, kai yra, tai yra būtina ir proporcinga. Be to, direktyva dėl palaimėjimo sąlygų numato, kad sulaikymo sąlygos turi atitikti žmogaus orumo reikalavimus ir e, patenkintų jų poreikius. Turėdami teisinį pagrindą, turėti teisinį pagrindą yra tik tai pusė darbo iššūkis, reikia, kad reikia užtikrinti aišku e, šių nuostatų perkelimą ir taikymą. Komisija stebi labai atidžiai tai, kai valstybės narės laikosi taisyklių, sulaikymo taisyklių. Valstybės narės turi perkelti perprieimimo sąlygų direktyvą iki 15 metų Liepos mėnesio. Komisija oficialius laiškus išsiuntė toms valstybėms narėms, kurios nepranešė, kad jos perkelė šias priemonės savo teisę, bet to Bet teisės aktų komisija taip pat e, stebi, kaip valstybės narės taiko praktikoje šias taisyklės. Komisija taip pat nu, na, parengė gairias valstybės narėms, kad būtų galima sistemingai imti pirštų anspaudus. Ir viso to tikslas yra užtikrinti geresnį migracijos rautų valdymą per geresnį Eurodac reglamento taikymą, visiškai laikantis ir pagrindinių teisų pagarbos migrantų atžvilgių. Gerbėjai parlamento nariai, ačiū Jums uždėmesi. Norėčiau paprašyti Jūsų supratimo, nes, kaip žinote, ankstesnė diskusija užtruko ilgiau negu planuota, o aš po pusvalandžio turiu e, spėti į paskutinį lėktuvą į Berliną. O Mane pakeis komisijos narys Tilenydis. Ačiū. Toliau politinių frakcijų atstovai. Pirmiausia, EPP atstovė Monika Holmaier, dvi minutės. Komisarė, ponios ir ponai, noriu visų pirma padėkoti Jums už e, trumpą apžvalgą. Man ypač brangu tai, kad Europos Sąjungoje yra nemažai šalių, kuriuose žmo, pabėgėlių žmogaus teisės arba ekonominių migrantų žmogaus teisės nesusilaukia deramo dėmesio. Nėra pateisinimo smurtui arba kalėjimo tipo institucijoms arba tam, ką jungtinių tautų pabėgėlių įgaliotinio biuras apibūdina kaip blogesnės nei karo sąlygos, prastos e, hygieninės sąlygos arba netgi ašarinių dujų panaudojimas, tai nutinka praktiškai kasdien Vengrijoje arba Graikijoje. To negali būti. Reikalingas e, kritiškas keitimasis nuomonėmis dėl to, kas yra e, pabėgėlio prašantys žmonės, ar tai yra migrantai, bet kaip ten bebūtų su jais reikia elgtis tinkamai. E, kalbant apie privalomą registraciją, reikės imtis darbo e, pasitelkiant žvalgybinės žalgybinių institucijų duomenys. Jaunimas dažnai tampa uh, priekeivių žmonėmis aukomis, kontrabandininkų aukomis. Vaikus reikia mokyti, aiškinti jiems nuo pat mažų dienų, kad jie netaptų nusikaltelių e, aukomis, nes jie mažiausiai apsaugoti ir jie patenka į nusikaltelių pinkles. Ačiū socialdemokratų vardu ponas Gerero salom. Ačiū. Jei tai, ką ponas Šmit ir ponas Avramopulus pasakė mums, kad laisvė yra svarbiausia, kad e, sulaikimas taikomas tik šimtiniais atvejais, konkrečiais atvejais, kad reikia pagrindimo, ir kad nėra kitų prievartinių priemonių, kad negražinami žmonės iš šalis, kurie, kurie gali būti persekiojami, kad laikomasi tarptautinės teisės, kad žmogaus teisų laikomasi. Mes nieko nesvarstytume čia, nes dėja taip nėra. E, kai kurios šalis e, stato sienas, kitos agresyviai elgesi pabėgėlių atžvilgių. Yra ir tokių šalių, kurios nes negerbė jų teisų ir pasitelkė policiją ir policija smurtauja. Mes norime, kad e, nebūtų netinkamai elgiamasi su, su įmamai žmonėmis, bet mes norime nusiųsti žinę e, kilmės šalims, kad e, mažiau žmonių atvyktų prašyti prieglopsčio. E, E, žinia, kurią siunčiame jums, bus kaip tiems, kurie čia atvyko. Dublinas problemų neįsprendžia. Dublino sistema problemų neįsprendžia. Reikia naujų standartų, kurie reistų, leistų mums kitaip spręsti ir reglamentuoti šią situaciją. Humanitariniai principai, kuriuos mes esą turime, negali būti paminami kai turime apginti žmonės, kurie, kurie bėga nuo, nuo karo ir mirties ir alkio, bado. Todėl turime užtikrinti, kad prieglapšio politika, kurią taip gražiai apipasakojo ir taryba, ir komisija, būtų įgyvendinama visų valstybių narių ir kad visos valstybės narės jos laikytųsi. Toliau Timoti Kirkhop, pusantros minutės. Pirmininkė, aš žinau, kad jau nekartą šią savaitę esu tai kartojęs, bet jau galiojančių taisyklių įgyvendinimas yra svarbiausias dalykas, bandant atremti iššūkius, su kuriais susidurėme. Kuo tie iššūkiai didesni, tuo labiau reikia įgyvendinti taisyklės. Nemažai kartų stovėjau parlamente ir kalbėjau apie tai, kad kai kurios valstybės išsisuka pažeidinėdamos tas taisyklės. Ir tai vyko daug anksčiau nei prasidėjo dabartinė krizė. Žinome, kokios tai valstybės narės ir kad komisija turėjo padaryti daug daugiau prieš imdamas iš šių problemų. Suprantame, kad finansai ir valstybių narių galios galimybės skirti reikalingus išteklius yra labai sudėtingas klausimas dabar. Tačiau tai niekada neturėtų sutrukdyti uh, žmogaus orumo užtikrinimui ir e, būtinybė laikytis įstatymų, kurie galioja mums visiems. Ir tai yra platesnių diskusijų dalis, kurias turime inicijuoti, jei norime veiksmingai išspręsti migrantų krizę sienų kontrolė, e, piršto spaudų ėmimas, asmenų registravimas jiems atvykus ir tinkamos sulaikymo sąlygos. Vis, galioja taisyklės visais šiais klausimais ir atėjo laikas, kad komisija primintų valstybėms narėms labai griežtai, kad jos privalo laikytis tų taisyklių. Daugybė naujų idėjų, naujų pasiūlymų mus pasiekia, bet bandykime išnagrinėti, išnarplioti tai, ką turime, įgyvendinti, kas jau yra, prieš eidami priekin. Ačiū. Ponas Eik, jums kelia mylinę kortelę. Ar sustinkate atsakyti klausimą? Prašau. Ačiū. Jūs kalbate apie migrantų krizę. Migrantų krizę būtų galima išspręsti, jei laisvam judėjimui asmenų pasipriešintume. Ir Cameronas apie tai kalbėjo savo Bloombergo kalboje, jis sakė, kad jis yra pasirengęs e, dėrėtis dėl laisvo judėjimo apribojimų. Tačiau dabar, kai atėjo laikas kažką daryti, įstaiga atsitraukė. Bet ar tikrai galime tik visko tikėtis, kad viską padarys tik Europos Sąjunga? Aš sakyčiau, kad tai apgailėtina pirmininkė, neturėjau galimybės plačiau pasisakyti pabėgėlių klausimais. Aš pasitikiu savo partijos vadovybę Junktinėje karalystėje e, ne tik dėl migrantų, bet ir bendrai dėl tvarkos, kurios mums reikia ES čia ir ateityje Ir tikrai gaila, kad toks švaistimasis lozungais girdisi iš mano šalies partijų. Tai visiškai neprisėda prie diskusijų apie ateitį, kurių reikia mums visiems. Ačiū. Um, Ačiū dviems minutėms liberalų vardu Cecilija Vikstrom. Šiandienos diskusijos yra puikia galimybė akcentuoti faktus diskusijose, kurios tampa surrealistinės. Pats ryškiausias pavyzdys tai pasiūlymas, kurį pateikė e, Europos vadovų tarybos pirmininkas ponas Tusk, kuris pasakė, kad visi prieglapščio prašytojai gali būti sulaikyti laikotarpiu iki pusantrų metų, kad būtų galima išsiaiškinti, ar jie nėra teroristai. Keiščiausia, kad jis nesupranta, jog tai visiškai prieštarauja galiojantiems es teisės aktams. Dar kartą pakartosiu. Tarybos pirmininkas Tusk siūlo, kad visi asmenys, prašantis prieglapščio Europoje, ieškantis, e, kur prisiklausti nuo karo, vyrai, moteris, e, kūdikiai būtų patalpinti į stovyklas 18 mėnesių. Tai primena tamsiausius Europos istorijos laikus, kurių mes nenorime kurie, ir nenorime, kad jie sugrįžtų. Mane tai taip šokiruoja, kad aš asmeniškai manau, kad reiktų pono Tusko paklau, paprašyti, viešai atsiprašyti dėl to. Žiniasklaidoje šiandien girdime kalbas apie pabėgėlius, kurie neteisėtai patenka į ES. E, tokios kalbos ne tik pavojingos, jos yra ir netikslios nėra neteisėta patekti į šalį, kad paprašytum prieglopšio. Tai yra pripažinta žmogaus teisė, kurią pripažįsta visos ES valstybės narės. Jei dirbtume drauge, galėtume pasiūlyti prieglopsti tiems, kurio jiems reikia, bet vietoj to galva kelia nacionalizmas šiose diskusijose. Šią krizę sukėlė ES institucijos, ją sukėlė nacionalistiškai nusiteikusios vyriausybės ir populistai, kurie neleidžia e, pasiūlyti europietiško sprendimo šioje situacijoje. Atėjo laikas suvokti, kad geriausiai šią situaciją galėsime išspręsti, jeigu dirbsime drauge. Ačiū. Cecilija, e, jums yra Melinos kortelės klausimas. Ar sutinkate jį atsakysti? Ponas Ujazdovski, prašau. Pone, jūs esate labai šališka ir nesakote teisybės, komentuodama e, tarybos pirmininko elgesį, sakydama, kad jis siūlo drakoniškas priemonės. Jeigu jums nepatinka tai, ką jis siūlo, ką jūs siūlytumėte? nes niekas nepritars siūlymo automatiškai priimti visus pabėgėlius ir visus juos, migrantus ir visus, visiems jiems suteikti pabėgėlio prieglapšio statusą. Mano pasiūlymas yra paprastas ir tam pritarė Libe komiteto didelė dauguma. Bendras dalymasis atsakomybė perskirstimas valstybėse narėse, remiantis kiekybiniais duomenimis gyventojų skaičiumi, BVP dydžių, žimtumo lygių, taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kiek kai kurios šalis daugiausia nuveikė pabėgėlių srityje, pavyzdžiui, Švedija, Vokietija ir Austrija. Atėjo laikas toms šalims, kurios dar nieko nepadarė, prisimti visą atsakomybę, nes šiandien Tokią situaciją reikia spręsti. Rytoj gali iškilti nauja situacija ir mes visi drauge būsime stipresni. Half, Jose... Dėkoju. Guoja vartu. Jose Horis Ramon. Dėkoju. Prieš mėnesį mes sutikome jauną Afganą tarp Bulgarijos ir Serbijos pasienyje, ko jis ten atvyko. Tiesiog reikia pasakyti, kad policija, Bulgarijos policija vykdo neteisėtus veiksmus migrantų atžvilgių. Jie kartais, juos kartais šaudoma, šaunamaisiais ginklais, jie kartais mušami. Mes matėme tą žmogų, jis buvo sumuštas, jis keliavo per Bulgariją ir buvo ten sumuštas. Žmonės, kurie keliavo per tą šalį, savo žygį atliko siaubingomis sąlygomis. Per Dimitrovgradą Serbijoje ėjo, kai kurie ten irgi buvo sumušti. Tai yra siaubinga situacija. Tie žmonės sulaikomi, areštuojami, kartais mušami iš jų viskas atimama ir tą daro policininkai, o paskui tie žmonės uždaromi sulaikymo centrus, kur gyvenimo sąlygos yra siaubingos. Tai štai, turime nuotrauką Afgano, kuris ilsėsi miške. Ir taip pat yra nuotraukos ir tų pabėgėlių centrų Bulgarijoje. Tai neprimtina. Juk visa tai vyksta Europos Sąjungoje. Aš jums kalbu apie Bulgariją. Galiu paminėti ir kitas šalis, kur policininkai uh, piknaudžiauja, kur pasitaiko korupcijos atveju, duoklių reikalavimo atveju. Tai yra ta prieglopščio politika, kuri neverta savo vardo, kol vyksta tokie dalykai. Būtina vykdyti labai detalę, detalų ir aišku tyrimą tų reikalų. Kolega Jambatski turi klausimą, kol mėlynąją kortelę priimsite ją. Taip. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas kolega, pirmiausia, aš manau, kad uh, tie kaltinimai nėra tikri. Tai yra gandai. Žmonės, kurie ateina iš Afganistano, yra afganai, o nesirai. Tad norėčiau paklausti, kada paskutinį kartą buvote prie Turkijos sienus Bulgarijoje? Ar matėt, kas ten vyksta? Kada tai matėt? Ar matėt, kokiamis sąlygomis dirba pasienio policija? Norėčiau pasakyti, kad tai yra išorės siena, vyk vyksta daugybė dalykų ir be abejo, jie pirmiausia stengiasi apsaugoti Europą nuo to, kas įvyko Paryžiuje. Ačiū už klausimą. Afganai yra žmonės, kaip ir visi kiti. Aš jums kalbu apie egzistuojančią realybę. Nukentėjo ne tik Afganai. Paskaitykite Oxfam pranešimą, netigu apie tai šneka, Amnesty International pranešimą. Ir tuomet jums ta realybė priartės, pamatysite, kokia iš tikrųjų. Dėkoju. Dvi minutės poniai Sargentinį žaliųjų frakcijos vadovų prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kitoje Atlanto pusėje yra kalbama apie Donaldą, Donaldą Trumpą, kuris ragina uždaryti sienas musulmonams. Štai kokios jo reakcijos sulaukėme į Sen Bernardino išpolius. Visi kalti pasak jo ir visi dėl to įtartini. Mes turime savo Donaldą. Tarybos pirmininką Donaldą Tuską. Kągi mūsų Donaldas pasakė šiuo atveju? Jis duoda interviu, kur sako, kad migrantai, kurie atvyks Europos Sąjungą pusantrų metų, turėtų būti uždaryti, kad būtų galima detaliai patikrinti, kas jie ir iš kur. Jis mums kalba apie saugumo užtikrinimą, apie taisyklės, tarptautinės ir europinės. Jis sako, kad žmonės galėtų būti sulaikyti tol, kol vyksta jų patikrinimas. Na, tai iš tikrųjų neturi jokios prasmės, tačiau tai kelia susirūpinimą. Donaldas Tuskas žvelgia migrantus ir pabėgėlius ir mato juose grėsmę saugumui. Tad Donaldo Trumpo atvejais netoks ir stebinantis. Ir koks yra skirtumas tarp jų Donaldo, amerikiečių Donaldo ir mūsų Donaldo. Čia yra tokių disidentinių balsų. Kai kurie konservatoriai štai sako, kad toks stigmatizavimas yra nepriimtinas. Kad tai pažeidžia Amerikos konstitucijos pirmąjį straipsnį. Tai aš norėčiau išgirsti Renzį, Olandą ir kitus mūsų šalių vadovus. Mūsų Donaldų jie turėtų pasakyti, kad jis labai klysta, kalbėdamas apie pabėgėlių politiką, kad jis skatina baimę visuomenėje. Juk ir aš ir jūs žinome, kokie yra įstatymai. Konipsaras tą žino, ponas Šmitas taip pat, o ponas Donaldas gal to nežino, gal reikėtų jam paaiškinti. Pone ministrė, išaiškinkit šį klausimą. Ką Liuksemburgas mano apie tarybos pirmininko pareiškimus? Ar e, kalbėsime rytoj apie tai, e, kad migrantus reikėtų uždaryti? Ar tai bus mūsų kalėdinė dovanėlė jiems? E, pirmininkas Tuskas bando regi savo poziciją legitimizuoti. Ir štai pradedama plačiai kalbėti apie tokius dalykus. Donaldas Tuskas yra ES tarybos pirmininkas ir man susidaro toks įspūdis, kad nebereikia iš jo nieko laukti iš to žmogaus, nei iki kalėdų, nei po jų, jeigu šitai viskas vyksta. Dėkoju, sako pirmininkas. Kolega Atkinson nori klausyti pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Pone, ar nemanote, kad Rensis Tuskas ir netgi ponas Cameronas iš tiesų klauso žmonių, kuriuos jie atstovauja? kad jie klausosi savo piliečių. Aš siūlau ir jums tą patį pradėti daryti. Prieš atsakant į tai, kas nebuvo klausimas, noriu priminti kolegoms, kad mėlyna kortelė yra procedūra klausimams, o ne teiginiams. Galbūt mano anglų kalbos gramatikos žinios labiau ribotos negu jūsų, tačiau aš neišgirdau šią klausimą, kaip įdomu, kaip atsakysite. Man atrodo, klausimas yra, ar nesutinkate su manimi. Atsakymas yra, ne, nesutinku. Jūsų ministras pirmininkas turi parodyti padarumą ir nesakyti, kad reikia uždaryti kiekvieną migrantą, kuris čia atvyksta. Reikia turėti padarumo, kuris reiškia, kad ne, nebus žmonės daugiau gazdinami. Tas gazdinimas, kurį jūs iliustruojate, sukels tik tai daugiau skurdo ir daugiau teroro. Tokia mano nuomonė. Ačiū. Two... Toliau e, FDD frakcijos vardu Diane James. Dvi minutės. Ačiū, ponė. Logikos ir nuseklumo ES e, prieglaušio politikoje yra pačiame dėmesio centre. Dabar turime e, sudaroti su panios Merkel politikos pasiekmėmis. Ir gal kai kurie iš tų žmonių yra pabėgėliai ir prieglapščio e, prašytojai, tačiau yra ir daug tokių, kurie tokiais apsimeta. Diktuoti kvotas, terminus, e, apdoroti e, juos visus, tik tai pas apsunkins situaciją, o Junktinė karalystės žiniasklaida aprašė kad tos atvejus, kai Vokietijoje ir kitur bendruomenės yra tiesiog patiria didžiulę naštą nuo migrantų. Mano pačios pietričių regione, Junktinėje karalystėje, 240 migrantų privesinai vežami į Čičesterį. Tai kelia baimę tarp žmonių ir tai suprantama. Tos bendruomenės narių skaičius yra 190 žmonių. Hmm? Mūsų piliečių e, reikalai turi būti mums svarbiausi. Reikia, reikia, reikia ignoruoti situacijos, nereikia taikyti diktatūrinės pro, pro, politikos. Ten, kur sulaikimas yra vyksta su jėga, jėgos panaudojimo, tai yra dėl to, kad spaudimas yra didesnis, negu valstybė narė gali pakelti. ES turi pasimokyti iš savo klaidų ir pakeisti uh, kryptį. Jeigu norime e, priimti pabėgėlius, supaprastinti, e, supaprastinti prieimimo procedūrą, tai nereikia e, elgtis kaip diktatoriams. Pone e, Merkel turi atsimti savo žodžius ir e, tai padėtų sudaryti su problemomis. Für eine Minute spricht jetzt im Namen der NF-Fraktion Vicky Meyer. Toliau Vicky Mayer, e NF e, frakcija. Ačiū pirmininkė. Tūkstančiai prieglošio parašytojų sukėlė tsunami, kaip pavyzdžiui ir Niderlanduose. Nuo vasaros turime daugiau pabėgėlių negu 13 ar 14 metais. Mes e, su jais elgiamės gerai, e, vykdome prieglaušio procedūras. Laisvės partija mano, kad prioritetas yra visgi mūsų priečių saugumas. Reikia, kad jų patikrinimas būtų veiksmingas, išbaigtas ir jeigu to nedarysime, jeigu negalima priimti, tai jos reikia gražinti. Tai yra mūsų sprendimas, tai ne Europos sprendimas. Ir mes manome, kad e, Finlandija turi uždaryti savo sienas. Ačiū toliau, dvi minutės Marija Gabriel. Ačiū pirmininkė. Bulgarijos vardas čia buvo paminėtas. Aišku, Bulgarija turi didelę atsakomybę, nes yra prie išorės sienos. Ir Bulgarija artimai bendradarbiauja tiek su Europos tarnybėmis institucijomis ir imasi priemonių pagal Europos ir tarptautinę teisę. Reikia paminėti keturis dalykus šią prasme. Pirmiausia, turime naudoti reikia tą pačią metodiką, rengiant stebėsinos ataskaitas, kurios vertina nacionalinės prieimimo sistemas. O čia paminėta ataskaita nėra pagrįsta tokia bendra metodika. O tie, kurie meta kaltinimus e, valdžiai, turi būti pacituoti, jų pavardės turi būti pasakytos. Antra, Junktinių tautų pabėgėlių komitetas ir Helsinkio komitetas stebi e, Bulgariją labai atidžiai. 15 metų vasario mėnesį buvo priimtas sprendimas e, atlikti inspektavimus pasienį ir nieko nebuvo rasta neteisingo. O Frontexo pareigūnas e, dalyvauja per visas procedūras vykdomas su trečių šalių piliečiais. Turime bent jau gerbti savo agentūras, tokias kaip Frontex. Be to, teisėsaugos pareigūnai e, yra mokomi specialiai e, prieglapščio procedūrų ir kasdien jiems teikiama informacija turime atkreipti dėmesį ir tai, tas sunkias algas, kuriamis jie dirba. Be to, oficiali procedūra apeliacijai prieš valstybę narę, kuri yra pažeidusi teisę, reikalauja, kad būtų parengtas specialus dokumentas ir reikalauti nacionalinės institucijas reaguoti ir atsakyti. Tik toks būdas gali užtikrinti objektivumą. Pagaliau, kolegos, mūsų vaidmuo čia yra svarbus svarbus. Mūsų Libė komitetas siunčia delegaciją, e, delegacijas į konkrečias šalis e, surinkti faktų, tačiau šalis, kurios deda daug pastangų, turėtų būti padrasintos, o ne e, kaltinamas kažko. Ponas Vaidenholzer dviems minutėms. 2015 vasarą mus dar ilgai neramins. E, susidūrėme su didžiausiu e, pabėgėlių srautu nuo antrojo pasaulinio karo, bet iškilo spigliuotos vielos tvoros, atsirado sto, pabėgėlių stovyklų, tačiau daugelio dalykų būtume išvengę, jei būtume laikėsi taisyklių, kurias akcentavome parlamente. E, balandžio mėnesį kalbėjome apie holistinišką požiūrį, apie diferencijuotą vertinimą e, migrantų, kurie bėga nuo, dėl to, kad jie priversti trauktis iš gyvenamų vietų. Mums reikia skirtingų priemonių, o prieglapščio procedūra pasimeta visame šiame kontekste. Mums reikia sparčiai e, įvertinti kiekvieną atskirą e, pabėgėlio prašančio asmens atvejį. E, galiu, egzistuoja e, prieimimo, pabėgėlių prieimimo direktyva ir asmenų su, sugražinimo direktyva, tačiau tai net tos procedūros neturi prilikti įkalinimui. Ir reikia nepamiršti ypatingų e, jau, jaunimo vaikų poreikių. Taip pat reikia, negalima vartoti smurto. Kodėl tie pasiūlymai neįgyvendinti kai kuriuose valstybėse narėse. Aš manau, kad tos tų procedūrų e, esmę mes suvokiame, tačiau bandome suvokti, kaip tai įgyvendinti praktiškai. Kalbame apie humanitariškas, akcentuojame, kad reikalingos humanitariškos prieimimo e, asmenų patekimo procedūros. Turkija kokių problemų turėsime ateityje, jei dabar nes, nes spręsime tinkamai Turkijos atveju. Helga Stevens. Ačiū, pirmininkė. Pirmininkas Tusk neseniai paskelbė, kad kad reikėtų sulaikyti reikiamą laiką pabėgėlius, kad būtų galima nustatyti jų identitetą. Gaila, tačiau E, kaip ten bebūtų, vienas iš tų išpolių organizatorių atvyko su suklasodo pabėgėlių pasu. Yra tokių e, teroristų, kurie renkasi Balkanų kelią, o tuo keliu keliauja ir dauguma pabėgėlių. 30 e, procentų pabėgėlių yra iš Sirijos. Yra tokių žmonių, kurie atvyksta nelegaliai. Aišku, yra būdų juos sulaikyti kadangi mes kalbame apie nekontroliuojamą pabėgėlių atvykimą. Galbūt reikėtų iškelti klausimą, kodėl mūsų išorės sienos yra kaip keuras rėtis, kodėl Graikija ir Italija nesima daugiau priemonių ir kodėl Europos komisija iki šiol e, užmerkia akis į šios įvykius. Tokie būtų mano klausimai. Ačiū, sako pirmininkas Natalija Grįžbek minutė. Pone Grįžbek, kaip yra įmanoma, kad 21-ame amžiuje dar reikia aiškinti ir valstybėms Europos priminti, kurios mano esančios demokratijos lopšys, kad neįmanoma sulaikyti vaikų, vaikų, kurie bėga nuo karo, kurie bėga nuo jo baisumo. E, mums neteko tų baisumų patirti. Aš manau, kad tai yra neįmanomas dalykas. Teisė į laisvę, teisė į apsauga nuo savavališko sulai, sulaikymo yra žmogaus teisės pažymėtos bend, e, e, universaliojoje žmogaus teisų deklaracijoje. Vis dažniau tenka konstatuoti ir štai dabar tai buvo pastebėta, kad pabėgėliai sulaikomi, kai kur kalbama apie brutalumo atvejus, apie slaptus sulaikymus pabėgėlių. Ir norėčiau, kad man būtų paaiškinta, kaip tarybos pirmininkas ponas Tuskas, kuris uh, atstovauja mums visiems, galėjo prieš keletą dienų pareikšti, kad pabėgėlius reikėtų sulaikyti iki 18 mėnesių po jų atvykimų į Europą, kad mūsų vertybės nebūtų pažeidžiamos ir kad mes laikytumės pagrindinių teisių, kurias patys taip deklaruojame savo kalbose, turėtume burtis, turėtume užtikrinti efektyvę pasienio kontrolę, turėtume dalintis atsakomybę, tai yra būtina. Ir reikėtų padaryti viską, kad kiekvienam būtų užtikrintas orumas atvykusiam e, į mūsų Europos erdvę. Ačiū. Labas vakaras visiems, sako pirmininkas. Dabar žodis kolegai Bjork. Pusantros minutės. Šau. Ačiū. Drauge su GUE delegacijos atstovais lankėmės Balkanų regione. Ten susitikome su vertėjais bei pasienio policijos pareigūnais. Mes matėme, ką turi praeiti žmonės bėgantis nuo baisybių. To niekas neturėtų išgyventi. Jie turi teisę į e, tinkamą prieimimą Europoje. Tai nėra neteisėti pabėgėliai, jie neturėtų būti uždaromi, jie neturėtų susidurti su smurtu, tačiau mes matėme, kas vyksta su jais Turkijoje. Parengėme ataskaitą apie tai. Jauniems žmonėms, kurie ten yra laikomi, atrodo, kad jie yra reš, suimti, jie taip prilygina suėmimui. Taip pat Bulgarijoje policija elgėsi brutaliu. Turiu, turiu klausimą komisijai ir tarybai. Ką rengėtės daryti, kad pasipriešintumėte tokiems veiksmams? Ar valstybės narės policija gali prieš pabėgėlius vartoti smurtą? Ar jūs tiesiog e, tai ignoruosite? Ar rengėtės paraginti komisiją ir valstybės narės taikyti Dublino e, sistemos sąlygas e, jaunimui, kuris yra sulaikytas to, tokiu būdu. Aš reikalauju atsakymo, nes jeigu nieko nedarysite vietoj e, apsaugos, kurią turėtume pasiūlyti, mes toliau traumuosime tuos žmonės, kurie visiškai tikrai neturėtų susidurti su tokiu elgesiu. Pone Bjork, jums yra klausimas. Ar sutinkate jį atsakyti? Jums yra klausimas. Ponas Bonano nori jums jį užduoti. Ne, nesakinėsiu, nes tai bus laiko švaistimas. Keller per un minut. Pone Keller, vienai minutiai. Nariai pagal taisyklės turi teisę nuspręsti, ar jie nori, ar sutinka atsakyti klausimą ar ne. Jei nenori, jie neprivalo atsakyti. E, pirmininko Tusko pareigų aprašas yra svetainė. Ten parašyta, jis turi skatinti sanglaudą ir sutarimą Europos taryboje. Aš, man kyla bejonių, ar ponas Suskas yra susipažinęs su savo darbo aprašu, ar dažnai konsultuojas, ar dažnai tikrina, koks yra jo darbo aprašas, nes interviu, e, kurį jis davė Guardian ir kitiems dienrašiams, jis tai, tai įrodė, nes kitaip jis nebūtų pateikęs pasiūlymų, kurie prieštarauja Europos teisį ir bet kokiam humanitariniam principam. Tačiau sutarčių sergėtoje yra komisija, o ne jais. Todėl nebejoju, kad ponas Junkeris rimtai pasišnekėjo su ponu Tusku ir kad ateityje e, bus daugiau ska, bandymų dirbti nuosekliau ir e, sklandžiau. Ir kad ta, ta, to ypač sieks mūsų tarybos pirmininkas. Ačiū toliau, ponė Ferrara, vienai minutį. Pirmininkė. Europos Sąjunga susiduria su iššūkiu, kaip subalansuoti laisvės ir saugumą. Saugumas gali būti priemonė pasiekti laisvės ir užtikrinti laisvės garantijas. Tas e, pusiausvyros sie, siekimas ir yra sudėtingiausias. Mes daugiau prioritetos skiriame saugumui ir dažnai aukojame laisvės. Ir tai gali kelti problemų Europos piliečiams bei trečiųjų šalių piliečiams, kurie ieško prieglapšio. Atsakymas nebūtų jėgos panaudojimas. Atsakymas taip pat nėra administracinis asmenų sulaikimas. Pastebėjome Italijoje, lab, ma, Italijoje matėme labai negatyvių pavyzdžių, kaip el, elgiamasi įvairiose centruose, pabėgėlių centruose ir, ir kur, kur, kuriuose laikomi pabėgėliai, tai neprisideda prie geros baigties. Penkių žvaigždučių judėjimas ragina e, atidaryti saugius koridorius, laikyt, laikytis e, Dublino sistemos ir užtikrinti, kad žmonės, kurie atvyksta čia, galėtų tikėti, tikėti gautų saugumą ir kad jo galėtų tikėtis. Pone Picoto. Ačiū, pirmininkė. Kai kalbame apie migraciją, Europa kartuoja tą patį. Kalba apie prieimimą ir integraciją. Italija atvėrė duris neteisėtiems migrantams, kurie ne visi buvo pabėgėliai. Ką galime padaryti? Italija negali valdyti šimtų tūkstančių pabėgėlių. Mes E, juos e, priimame visiškai netinkamomis sąlygomis. Komisija taryba nepakankamai dirba. Kodėl nieko nedaroma Afrikoje? Kodėl pabėgėliai nepaskirstomi visoje Europos Sąjungoje? Kod, kad jie nepakliūtų mm, kontrabandininkų, kontrabandininkų rankas Italijoje? Mes susidurėme su mm, prezidento neturiu čia invaziją Pirmininkė, komisijos nariai, nemanau, kad kažkokios sankcijos baudos Italijai padės. Manau, kad tai, kas dabar daroma, padės sustabdyti teroristus, ar padės tai sustabdyti teroristus, arba žmonės bėgančius nuo karo. Viskas dalyjama nemokamai migrantams, o ta tarpu Italijos, e, italų šeimos nieko negauna. Ar, e, reiktų, ar kristų migrantis taip, tarsi jie būtų atvykę atostogų čia, aš taip nemanau. Благодаря, господин председател. Дами и господа. Фред... Ponas Radėv, ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, pranešime be kita ko Europos komisija nurodė, kad Bulgarija turi sergyti į išorės sieną. Mūsų siena su Turgijai yra būtinga tai, kad iš tikrųjų labai sunku užtikrinti ten tinkamą apsaugą Turkijos pasienio policija, Bulgarijos policija policija dingas, dirba sunkiomis sąlygomis, e, susidaroma su potencialiais teroristais, nusikaltėliais, su migrantais, kurie bando kirsti sieną, kuriems iš tikrųjų reikalinga pagalba. Tačiau nepaisant visų tų pastangų, e, už, užsienio nevyriausybinės organizacijos nepagristai kaltina Bulgariją. Kaip tada pasakyti, kad nėra jokių įrodymų apie Bulgarijos ar Turkijos pasienio policijos savavaliavimą. Patikros punktai turi veikti. Islamo teroristiniai terorizmo atstovai gali patekti į ES teritoriją, jeigu Bulgarija nesims pasienio apsaugos priemonių. Būtent dėl to Bulgarija stengiasi tai daryti, užtikrinti tą kontrolę pagal um, nustatytavus tarptautinius įstatymus. Norėčiau pasakyti visiems, kurie kritikuoja pasienyje ES esančią šalis, štai ką. Supraskit, kokiomis sąlygomis dirba mūsų pasienio saugotojai. Prieš pradėdamus kaltinti, įsigilinkite situaciją. Uh, o pabėgėliai prieglopščio prašytojai atvyksta kasdien tūkstančiais. Dėkoju. Dėkoju. Pone Jotva, dvi minutės. Pone pirmininkė. 2015 šiemet mes daug dokumentų surašėme, niekad taip ir nenusom kalbėti apie vairias e, strategijas kovai su pabėgėlių krize. Tad turime neužmiršti, kad ši krizė turi žmogišką veidą, labai daug konfliktų ir karų nukreipė mūsų dėmesį nuo paprastų žmogaus istorijų, nuo jų tragedijų. Jokių tų tragedijų nebūtų nutikę, jeigu pradžioje metų būtų pasiūlytos priemonės, jeigu jos būtų įgyvendintos. Valstybės narės buvo paliktos likimo valiai ir pradėjo statyti e, sienas, spigliuotos vilos užtvaras, Dublino dokumentas jie neveikia, e, pabėgėlių perkelimo mechanizmas irgi yra įstrigęs. E, neduoda numatytos priemonės tų rezultatų, kurių buvo tikimasi, perkelimo tvarka ir toliau neaiški šiandien. Gal reikėtų pareikšti kažkokių naujų idėjų, kaip perkelti 80 tūkstančių sirų pabėgėlių per metus į ES. Tuo pat metu daug pabėgėlių, imigrantų nenori gyventi ES periferijoje. Jie iš karto renkasi vakarų ir šiaurės Europą Tai štai iš kur tas slogutis. Norėčiau tiems, kurie nekartą minėjo Bulgariją, pasakyti štai ką. Blogiausias signalas, kurį galėtų pasiūsti šiandien, tai imti smerkti vieną ar kitą valstybę. Juk visi susidurime su panašiais sunkumais, visi kartu turėtume juos spręsti. Jeigu jums tenka pritaikyti vieną ar kitą sprendimą ar paimti uh, pirštų anspaudus, jūs privalote gyvendinti ES e, teisino nuostatas. Ir e, Bulgarija ir jos pareigūnai tik vykdė e, savo pareigas, niekas čia neturėtų būti kaltinamas kažkokiu smurtu. Bulgarija nebuvo kritikuojama jokiame iš stebėsenos pranešimų iki šiol. sakyti, kad Bulgarijoje žmonės yra ksenofobų ir nepykantos skleidėjai yra neteisinga, ponas Žambatskiai. E, pone komisarė, gerbiami kolegos, vyksta tikrai niekam nenaudinga diskusija, buvo parengta keletas pranešimų ir jie neturi prasmės. Aš galėčiau kategoriškai pasakyti štai ką. Tokius pranešimus gali rašyti žmonės, kurie yra piktavaliai arba niekad nematė tos sienos, ar net nežino, kur ta siena yra tarp Bulgarijos ir Turkijos. Mes jau kalbame apie kitą ko, ne apie Bulgarijos sieną, tai yra Europos Sąjungos išorės sieną. Ir Bulgarija tenka užduoti saugoti tą sieną bulgarų ir kitų Europos Sąjungos piliečių labui. Tačiau Mano dėmesį iš diskusijų patraukė dar šis veitas. Vis daugiau kolegų nesupranta, apie ką mes apskritai čia kalbame ir kalba apie dalykus, kurie neturi nieko bendro su, ne, su realybė. Pavyzdžiui, jeigu jie mano, kad pirštų atspaudų paėmimas yra smurtas, tai nežinau, apie ką mes čia kalbam. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad yra žmonių, kurie čia tikrai kenčia nuo asmenybės susidveinimo sindromo tie, kurie nori apsaugoti legalius migrantus, turėtų turėti galimybę tai padaryti. Ačiū. Pone Džambatski, jūs, jums teikiamas klausimas pagal mėnosios kortelės procedūrą. Ar atsakysite? Prašom, kolega Fundulis. Gerbiamas kolega, norėčiau jūsų paklausti. Ar pritarėte, kad tie visi pranešimai, kuriuos pateikė nevyriausybinės organizacijos, e, veikia saugodamos pabėgėlių teisės. Ačiū už klausimą. Kaip galite pastebėti, mums nebaisu atsakyti šį klausimą. Esate teisus, yra tokių organizacijų, kurios tarnauja kitiems interesams. Ir čia aš nekalbu tik apie kanclerę Merkel, kolegė Mlinar. Ačiū. Man irgi kyla susirūpinimas, kai kurios valstybės narės sąmoningai kriminalizuoja prieglopščių prašytojus, kai nėra teisinių galimybių prašyti prieglopščio, tai nereikia ir stebėtis, kad auga nelegali migraciją. Penktasis Europos žmogaus teisų konvencijos straipsnis turi būti taikomas kaip priklauso. Laisvės atėmimas yra paskutinė priemonė, kurią galima taikyti prieglobščio prašytojui. E, piršto anspaudai paimti turi būti automatiškai visiems atvykstantiems. Mes kalbam apie žmonės, kurie patyrė traumas, tarp jų daug vaikų. Trišti, reikia nepamiršti, kad tai, kas numatyta, kainuoja daug. Susidurėme su moralinė dilema. Turime žmonės, kurie nieko blogo nepadarė ir mes ketiname juos įkalinti kažkodėl. Tad aš manau, kad nuo tokios praktikos reikia atsisakyti ir tiesiog reikia padėti pabėgėliams taip, kaip reikia. Pone Spinelį, pusantros minutės. Ačiū. Perskaičiau Europos komisijos komunikatą ir ten yra sakyta, pasakyta, kad būtina sukurti taisyklės, kurios leistų naudoti jėgą pirštų anspaudams paimti. Tokiu būdu sunku pažeisti net du konstitucijos straipsnius. Kaip pasipriešinti Vengrijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Ispanijoje taikomam smurtui prieš pabėgėlius. Ten vyksta e, pabėgėlių išvarimai iš šalies net tada, kai e, teismas nusprendžia, kad žmogus neturi būti išsiunčiamas. Atimami papuošalai iš pabėgėlių tam, kad būtų galima padengti jų e, prašymo nagrinimų išlaidas. Iš tikrųjų labai sunki tokia situacija, būtina gelbėti Šengeno sistemą. Pirmininkas Tuskas štai kalba apie pabėgėlių įkalinimą, prisidengdama Šengeno gelbėjimu. Ir, o, o kaip tada su asmenų neišsiuntimu, su nepilnamečių apsauga, su pažeidžiamų asmenų apsauga. Tuo tarpu sutartise ir hartijoje yra numatytos taisyklės, kurios turėtų būti saistomo pobūdžio. Jeigu ši, dėl šiandienų išlaikymo turime sumokėti tą taisyklių laužimo kainą, aš kaip ES pilietė beveliu paukoti šiandieną. Pone Žulį, minutė. Pone pirmininkė, pone komisarė. Pabėgėlių likimas, regis, nebejaudina mūsų pernelyg daug. Dar blogiau. Tarybos pirmininkas pareiškė tai, ką pareiškė. Tai yra saugumo siekio pareiškimas, tai yra populistiniai pareiškimai, kuriuos per nelik dažnai girdime Europoje pastaruoju metu. Nežinau, kas mane šokiruoja labiau, ar kad ponas Tuskas kalba apie galimybę uždaryti 18 mėnesių migrantus e, saugumo labui, ar kad e, žalieji pareiškia e, savo pareiškimus tokius, kuriuos atmetė kitos frakcijos plenarnėme posėdėje. E, na, sakoma, keliaukim visi savais keliais, nėra čia į ką žiūrėti, nėra apie ką diskutuoti. Tuo tarpu turime Europoje padaryti viską. E, tiesiog matome, kad bandoma, e, matoma problemos sprendimas, matoma, kad siūlomos sprendimo problemos priemonės yra neefektyvios. Matome, kad reikalinga daugiau solidarumo, daugiau tarptautinės pagalbos, kalbam apie saugumą, apie sienas, apie karus kriminalizuojami dar labiau migrantai, pažeidžiamų žmogaus teisės, kurios pripažįstamos yra tarptautinėje teisėje. Tai štai kokia Europa yra 2015-aisiais. Norėčiau Jums tą pasakyti, reikės žengti toliau ir daryti kažką daugiau, ne tik skelbti gerus ketinimus, kad Europa grįžtų teisinga keliačių. Vimberg. Ačiū toliau, ponas Vimberg. Pone Vimberg. Ačiū, pirmininkė. Žinoma, sulaikimas ir jėgos panaudojimas turi būti vengiami kaip galima daugiau, tačiau turime suprasti, kad tie, kurie prašo prieglapščio Europoje, neturi pakankamų priežasčių tai daryti. E, jie tiesiog apgaulę nori pakliūti Europos Sąjungą, pavyzdžiui. Jie nori duoti piršto atspaudų ir panašiai, taip sabotuojamas visas procesas. Iš tiesų, jie nėra prieglapšio prašantis asmenys, todėl turime galėti sulaikyti tokius asmenys, panaudoti prieš juos jėgą ir gražinti juos į jų šalis. Ir turime turėti galimybę panaudoti pamatuotą jėgą, kad priversme juos gerbti sprendimus, kurie yra primti. Tiesa yra ta, kad jie išnaudoja mūsų sistemas apgaulę ir turime užtikrinti, kad jie būtų demaskuoti. O jėgos panaudojimas turi būti priemonių rinkinio dalis, kad galėtume mes juos su jais susidaroti. Ačiū, toliau pane Atkinson. Aš norėčiau, kad būtų daugiau sulaikymų, ypač kalė, kasdien gauna pranešimų apie agresyvius migrantus, kai kurie džihadistų patirties turintys asmenys. Kale Britų e, sunkvežimų vairuotojai užsipalami kasdien, kai dirba savo darbą. Girdime baisių istorijų apie vairuotojus, kuriems grasinama ginklais, e, peiliais, beisbolo lazdomis, jų gyvybė kyla pavojų. pavojus. Norvegijoje pabėgėliai ir migrantai tikrinami, kas tikrina kalė pabėgėlius. Niekas nežino, ką jie daro kalė džiunglėse. Kada e, prancūzijos valdžia e, imsis veiksmų prieš jos nusikaltelius, ar jie nori sulaukti, kol pirmas sunkvežimio vairuotojas bus nužudytas, jeigu policija negali kontroliuoti situaciją, tuomet tegul įsikiša armija ir užtikrina saugumą kalė, kaip ir visoje Prancūzijoje jeigu nacionalinis frontas būtų laimėjęs kalė regione, jie būtų radę geresnių sprendimų užtikrinti saugumą. Migrantai, kurie yra, nu, daro nusikaltimus, turi būti areštuoti ir išsiųsti, kol ne per vėlų. Onorevole... Ačiū, ponas Dekovski. Viena, dvi minutės. Vážený pane, eh, pane komis... Ačiū, ponia pirminkė. Komisarė, kolegos. Noriu padėkoti Jums už tai, kad e, pradėjote diskusiją šią temą. Ačiū už šią labai įdomią diskusiją. Ji tiesiogiai parodo, kas vyksta mūsų visuomenėse. Mes nesutarėme dėl kai kurių dalykų, mes kai kurios dalykus vertiname skirtingai. Nėra vienos universalios tiesos svarbus yra požiūrio taškas. Tačiau prieš pradedant ką nors kritikuoti, reikia pripažinti, kad padarėme klaidą, visi padarėme klaidą. Mes visi lankščiai bandome taikyti taisyklės ir tik tai po to pripažinę tai mes galėsime uh, susidoroti su pabėgėlių krize. Kalbame apie baisę prieglošę prašančių žmonių situaciją, kai jo laukia prie mūsų išorės siena ar netgi pačioje Europos Sąjungoje. Jų situacija tikrai yra e, sunki, bet kodėl taip yra, kas yra tie žmonės, kaip jie elgesi. Ar jie visi visada laikosi visų taisyklių? Galėčiau ilgai kalbėti apie patirtį pabėgėlių stovyklose prie sienų. Apie tai esame daug girdėję, daug apie tai buvo kalbėta. Visada yra žmonių, kurie bando apeiti taisyklės, kurie nesilaiko proceso reikalavimų ir bet koks sulaikimas, aišku, turi būti diskusijos objektas, mes taip pat turime įvertinti savo požiūrio tašką. Todėl norėčiau visus paraginti e, nekritikuoti pernelyg karštai visko, pirmiausia, reikia galvoti, kaip pozityviai spręsti situaciją kad tai būtų naudinga žmonėms, kuriems reikia mūsų pagalbos. Ačiū toliau, panas Saniai. E, dvi minutės, prašom, Tiborai. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai. Šioje salėje, bet ir ne tik čia, apskritai žiniasklaidoje ir aplink parlamentą e, Žinome, kad tai yra savalaikė diskusija, tačiau Europos e, diskusija dažnai būna svarbi, komplikuota ir sunkiai. Skaitant žiniasklaidos priemonės, galime švysti skirtingų nuomonių. Tačiau tas baisus naratyvas, kurį skatina kai kurios vyriausybės, pavyzdžiui, Vengrijos, skamba kai kuriems labai keistai. E, vyriausybės, kurios panaudoja dalį ES lėšas e, tvarom statyti ir vykdo savo propagandą per televiziją, gazdindami žmonės e, ir teigia, kad reikia kurti gynybinius įranginius savo, kad galima būtų sudaroti su grėsmėmis. Mums reikia laikytis bendrų taisyklių, kad galėtume išsklaidyti tokią propagandą. Taip pat norėčiau paminėti keliaivių duomenų įrašo taisyklės. Mm Neįmanoma, labai negerai, kad e, Europos piliečiams taikoma įvairūs saugumo patikrinimai, kai tuo tarpu šimtai tūkstančių kitų žmonių gali kirsti mūsų sienas be jokios kontrolės. Aš mačiau, kaip žmonės ateina ir išeina iš ES teritorijos be jokios kontrolės. Taigi reikia vienos bendros taisyklės, kurios laikytųsi visi. Ačiū. Halaho. EKR frakcija. Vieną minutę. Thank you, President. Ačiū pirmininkė. Mūsų migracijos politikos vienas e, svarbiausių defektų yra tai, kad Europa negali sugražinti tų asmenų, kurių prieglapšio prašymai atmetami. Akivaizdu, kad dėl šio fakto e, prieglopščio sutikimo sistema panaudojama kaip ekonominės migracijos kanalas. Daugeliu atveju migrantai laukia sprendimo atvirose prieimimo e, centruose, kai jie sužino, kad jų pareiškim, prašymas atmestas, jie dažnai išnyksta ir toliau pasilieka šiandien erdvėje kaip neteisėti migrantai. Kartais jie išnyksta iš registracijos centrų, net prieš juos suregistruojant ir paimant jų pirštų atspaudus. Visa tai e, menkina pasitikėjimą e, prieglapšio teikimo sistema. E, prieglapšio prašytojai turėtų sulaukti, kol jų prašymas išnagrinėjimas. Tačiau jei Europos teisė čia nefunkcionuoja, reikėtų ją pakeisti. Pirmininkas, ačiū. Pone Pakazaur Tunduo, vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. E, žydai bėgo iš Egipto, nes jie bėgo nuo žudimų. Jei sektume pasiūlytą, čia pasiūlytą logiką, Jėzus nebūtų gimęs. Veikiausiai Marija, pagimdžius kūdikį, jis būtų žuvęs. Jeigu jūs nepritarėte minčiai, kad e, pagrindinės teisės yra pažeidžiamos, kai žmonės bėga nuo karo, nes karalius pažeidžiamas, jūs turėtumėte dar kartą visą tai, visą tai pasigilinti. Ponas Junkeris sakė, jis kalbėjo apie istoriją, kurią mes norime perrašyti. Aš nenoriu būti bendininkė tokių bandymų perrašyti istoriją. Thank you. Dabar porą minčių. Leiskite man kvapat laisvai, taip yra parašyta ant laisvės statulos. Kas būtų, jeigu nestovėtų Lampedūzoje? Ką reikėtų žušyti ten? Pasiruoškite būti deportuoti, pasiruoškite būti gražiniai į karo zoną. Ehm, na, tikrai Europa turi būtinai E, siūsti šituos e, pabėgėlius, panaudodama greito reagavimo korpusus, e, pažįstama Dublino nuostatus. Vakar Amnesty International paskelbė pranešimą, kaip, kuriame smerkiama, kaip Turkija neteisėtai sulaikė prieglopšio prašytojus ir pabėgėlius ir privertė juos grįžti į karo e, zoną. E, Vengrija ir Bulgarija elgės neką geriau. Pabėgėliai yra tokie pat žmonės kaip ir aš ar jūs. E, jie su savo vaikais bėga iš nevilties, iš konfliktų atimos rytuose ir Šiaurės Afrikoje. Ir tiesą sakant, tie konfliktai tik tai blogė nuo to, kad valstybės narės bombarduoja. Taigi, pirmiausia, reikėtų deskaluoti tą konfliktą ir tik tada būtų galima tikėtis, kad krizė palengvės. Nuo 1862 metų Ilė sala. E, be kažkokių tai ypatingų priemonių ar panašiai, e, tiesiog buvo simbolis e, naujo saugaus prieglapščio žmonėms atvykstantiems į Ameriką. Taigi, aš noriu iškelti jums klausimą. Iš tikrųjų, aš pacituosiu jums, kad iš tikrųjų blogis triumfuoja tada, kai geri žmonės nieko nedaro. Ačiū. Kolegos. Būkit malons, laikykitės dar kartą skirto kalbėjimo laiko. Mes galime skirti keletą sekundžių viršaus, bet šiaip jau uh, viskas tikrai pasidarys labai sudėtinga. Pane Hautula. Ačiū pirmininkė. E, Europos tarybos e, pirmininkas turėtų siekti suvienyti valstybių narių pozicijas, kad būtų rasti humaniški sprendimai. Taip pat jis turėtų ginti bendras europinės vertybės ir neturėtų uh, pasinaudoti savo padėtimi e, nacionaliniai politikai e, propaguoti. Jo pasiūlymas sulaikyti 18 mėnesių atvykstančius į ES pabėgėlius e, kertas ne tik su Europos, bet ir su tarptautinė teisė. E, pabėgėlių sulaikimas dar labiau, arba tos diskusijos dėl pabėgėlių sulaikimo dar labiau e, gilina atskirti tarp valstybių narių, tada, kada reikia, kaip niekada, bendros e, prieglopščių ir migracijos politikos. Užuot reagavę populistiškai, mes turėtumėm iš tikrųjų imtis iš esmės spręsti tą humanitarinę krizę, su kuria suduria pasaulis. Ponas Bei, vieną minutę. Dešimt dienų po komisijos, tai yra du parlamento komitetai e, e, skubos tvarka patvirtino pasiūlymus dėl nelegalių migrantų ir šiame parlamente tiek kairieji, tiek dešinieji gruodžio antrą dieną patvirtino rezoliuciją, nepaisant didelio pabėgėlių skaičiaus, kuri dar labiau skatina migraciją. Nevyriausybinės organizacijos taip pat gauna labai dosnę finansinę paramą tam, kad e, padėtų imigrantams kreiptis į teisėsaugos institucijas ir e, teikti ieškinius valstybėms narėms, nepaisant to, kad jie e, nelegaliai pateko į mūsų šalis. Taip pat e, mano minėtos rezoliucijos buvo gausiai aplaistytos šampanu, tačiau tuo metu, kai jūs švenčiate, mūsų tevinai nekenčia. Pons Kinyčiai, dvi minutės, ponė Kinyčiai. Ačiū, pirmininkė. Mes palankiai vertiname viešumą sako pirmininkas, e, lankytojams sėdintiems plenarnių posėdžių salėje, lankytojų ložėje, ploti posėdžio metu draudžiama ir taip yra pažeidžiamas galiojančias taisyklės, prašau salės darbuotojų atitinkamai prižiūrėti tvarką. Pone Kinyčiai dabar. Migrantų srautų valdymas, kurios siekia atskiros valstybės narės e, bandomas užtikrinti prieimus atitinkamas taisyklės dėl migrantų registracijos ir e, čia būtina prielaida siekiant apriboti e, migrantų srautus yra kova su nelegaliais gabentojais, su, su tais, kurie pelnosi iš šios situacijos, būtų kovoti su teroristais. Reikia užtikrinti deramą kontrolę, tačiau nepažeidžiant žmogiškojo orumo. Migrantų padėtis yra sudėtinga, tačiau sudėtinga ir padėtis tose regionuose, į kurias atvyksta daugiausiai migrantų. Reikia teikti kuo didesnę paramą, geresnę paramą migrantams, taip pat ir užtikrinant jų sveikatos priežiūrą. Mūsų įstatymuose yra įtvirtintos e, žmogaus teisės, teisė į prieglopščio prašymą, tačiau prieglopsis yra suteikiamas tik tai tuo atveju, e, kai e, jie jo prašosi dėl nenumatytų įvykių ar aplinkybių, tačiau reikia atitinkamai suteikti ir finansavimo migrantų prieimimui pasitelkiant visas turimas priemonės pasiūlymas sukurti naują Europos pasienio apsaugos tarnybą yra vertintinas teigiamai ir aš tikiuosi, kad dėl to pagerės išorės sienų apsauga, tačiau nepasant to reikia konsultuotis su visomis suinteresuotomis šalimis tam, kad veiksmai būtų tinkami ir ypač reikia atsargiai elgtis su tokiamis rizikos grupėmis kaip vaikai ir moteris. Henkelis. Uh, Labai e, džiaugiausi tuo, kad šiandien daug e, teisybės pasakyta apie pabėgėlių teisės ir manau, kad tikrai gėdinga situacija taip pat ir mano šalyje, kai pabėgėlių stovyklos yra užpuolamos arba netgi padėgamos. Tačiau reikia kalbėti ne tik apie teisės pabėgėlių, tačiau ir pareigas tie pabėgėliai, kurie prie ES išorės sienos sunaikina savo asmenis dokumentus arba uh, prisistato kaip kitos tautybės atstovai, jau patekę Europos Sąjungą arba konfliktuoja tarpusavėje, turėtų būti iš karto išsiunčiami atgal. Tačiau ir tie, kurie lieka pabėgėliai, e, privalo integruotis į e, tų šalių visuomenės, kuriuose gyvena. Tokią žinią turi pasiūsti Europos parlamentas. Pone Henkelė. Jums norima užduoti klausimą pagal Milnosios kortelės procedūrą. Ar sutinkate atsakyti klausimą? Ponas Bonano nori užduoti klausimą. Ačiū, kolega. Jūs daug demokratiškesnis nei anksčiau kalbėjęs kolega. Noriu jūsų paklausti, visiškai pritardamas jūsų mintims, ar sutinkate su e, teiginiu, kad Europa turėtų Guantanamo stovyklą įkurti ir ar taip elgtumėtės. Aš būdamas Amnesty International nariu visą laiką pasisakau už tai, kad Guantanamo kalėjimas būtų uždarytas, taigi atsakymas jūsų klausimą yra paprastas. Ne. Ponas Krisogonas vieną minutę dabar kalbės. Pastaruosius metus susidūrėme su reiškiniais, kurie kėlė mums vis didesnį susirūpinimą ir vis daugiau pabėgėlių ir prieglaušio prašytojų e, pažeidinėjamos teisės rytų Europoje ir, pavyzdžiui, Turkijoje. Europos Sąjunga turi apginti savo pagrindinės vertybės, pagrindinės teisės, e, teisės viršenybę ir smerkti bet kokius teisės pažeidimus, nepaisant to, kas juos pažeidinėja, kas juos vykdo. Uh, Tai pabėgėliai tai yra žmonės nenusikalteliai, jie bėga iš namų, bijodami persekiojimo karų ir mes turime jiems padėti. Ir be abejo, suderindami tai su derama išorės sienų apsauga. Europos Sąjunga turi uh, gerai įvertinti viską ir daryti viską, kad e, rytų, e, artimuosiuose rytuose pagaliau įsivyrautų taika ir stabilumas ir kad žmonės iš ten nebėgtų. Dėkuoju, ponas. Pone Gomes. Dvi minutės. Ačiū. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad ES e, tarybos pirmininkas Tuskas yra tikra gėda mūsų sąjungai. Ir kiti e, lyderiai, politikos lyderiai demonstruoja atvirai savo baimę, pabėgėlių baimę. Mes turime kovoti su teroristais, tačiau taip pat turėti omenyje tai, kad e, teroristai dažniausiai yra europiečiai. Taupimo politika taip pat neprisideda prie to, kad e, būtų deramai kovojama su uh, tais teroristais. Yra nepakankamai gerai keičiamas informacija apie juos. Ir Pavyzdžiui, pas, prieš keltą savaičių registra, įkurtos registravimo stovyklos nebuvo skurtos pakankamai veiksmingai ir jos tai buvo padaryta bet kaip ir daugybė žmonių veltui laukia jų dokumentų tvarkymo. Uh, mūsų senstančioje visuomenėje mes turėtume suvokti, jog mūsų visų bendras interesas yra priimti tuos pabėgėlius. Mes turime kiek įmanoma sparčiau gerinti dabar esančią katastrofišką padėtį ir kovoti su terorizmu kryptingai ir veiksmingai. Mums reikia užtikrinti legalią migraciją, užkirsti kelią migrantų gabentojų veiklai ir kovoti su jų tinklais. Tačiau mūsų vyriausybės ir jų vadovai visą tai ignoruoja. Mes negalima, negalime atitverti tvoromis kiekvieno mūsų išorės sienos e, metro Tai yra tik tai dar vienas impuls teroristams ir pabėgėlių gabentojams, kontrabandininkams e, toliau užsiminėti savo veiklą. Mums reikia daugiau Europos, mums reikia užtikrinti privalomą keitimąsi informaciją, aktyvų, aktyvę kovą su terorizmu ir deramai ir efektyviai e, tvarkyti pabėgėlių prieglapšio prašytojų dokumentus. Dėkoju. Ponas Krasnodėpski. Ačiū, ponia pirmininkė. Manau, kad kalbėdami apie teisę, kai kurie kolegos turi omenyje anarchiją. Jie praradę realybės jausmą. Aš norėčiau paklausti tarybos ir komisijos atstovų, kaip jūs įsivaizduojate pabėgėlių kvotų paskirstimo mechanizmą, ne, už, ne skatintami tolesnio terorizmo. Uh, pabėgėlių paskirstimas turi vykti atsižvelgiant į e, tos probleminius punktus. Pabėgėliai buvo sulaikyti šalyse, į kurias jie nenorėjo atvykti ir gyventi. Jūs žinote, jog e, pabėgėliai nenori gyventi Lenkijoje ar Lietuvoje, jie nori keliauti į Vokietiją ar Švediją. Dėkoju. Ačiū, ponė Cuber, vieną minutę. Smurtas ir jo taikymas prieš pabėgėlius ir prieglušio prašytojus yra nusikaltimas, kaip ir smurtas prieš e, pabėgėlius apskritai. Čia mes kalbame apie žmogaus teisės, kurios neturi būti pažeidinėjamos, negali būti pažeidinėjamos Vengrijoje ir kitose valstybėse narėse tai vyksta ir tai yra gėda keliantis dalykai. Yra prieš pabėgėlius pabėgėliai pjūdomi šunimis ir visai kitaip naudo, naudojamas visokios kitokios neprimtinos priemonės yra taikomas smurtas prieš juos. Ir taip ir, ir siekiant juos išstumti iš ES, sugražinti į e, karų kankinamus regionus. Vengrija yra įsipareigojusi priimti konkretų skaičių pabėgėlių, tačiau buvo vykdyti išpu, išpoliai prieš e, pabėgėlius atkeliaujančius į ES laivais arba valtimis e, įvairiomis neteisėtomis priemonėmis. Dėkoju, ponas Post. Ačiū, ponė. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, iš tikrųjų, kai mes kalbiname, kai, kai mes girdime tokius kaltinimus, tai praktiškai niekas nėra nelegalas. Tiesiog Europos Sąjungos pabėgėlių politika nėra tokia jau palanki kitiems žmonėms. Na, bet tas faktas, kad mes turime stiprinti išorės sienų apsaugą ir kad reikia nustatyti kažkokias tai lubas primamiems pabėgėliams, kalbame apie tam tikrus kiekius, visą tai leidžia mums tiesiog pamiršti apie žmogaus orumą. Tačiau to niekada negalima padaryti. Mes turime atsakomybę tapti lyderiais, o ne pasiduoti emocijoms. Taigi labai svarbu galvoti apie tai, kaip su žmonėmis elgiamasi ne tik tai pasienyje. Žmonės, kurie bėga iš tų šalių be abejo, kai kurie gali būti ir nusikalteliai, ir mm, jie nelegaliai, neteisėtai kerta sienas ir kiekviena šalis privalo tiesiog užtikrinti, kad žmogus teisės būtų gerbiamas bet kuriem individam, kurie atsiduria jų teritorijoje be rimtų priežasčių sulaikyti ir kalinti žmonės tiesiog yra neteisėta. Žmonės turi teisės kreiptis e, dėl prieglopščio ir tokia atveju tikrai e, yra neteisėta elgtis su jais ne kaip su žmonėmis. Taigi komisija be abejo turi užtikrinti, kad ne tik tai būtų primti kažkokie teisės aktai, bet kad ir valstybės narės jų laikytųsi. Komisija turi prižiūrėti, kaip elgesi valstybės narės, taip pat e, ES pasienio galimos tarnybos. Ir e, labai svarbu, kad būtų platinami geros praktikos pavyzdžiai šioje srityje. Jeigu mums nepavyks su žmonėmis, kurie sprunka nuo konflikto, elgtis kaip su tikrai žmonėmis, tai e, anksčiau ir vėliau mes turėsime prarasto žmogiško rūmo problemų. Ačiū, panas Mundis. Dėkoju. Pirminkė kolegos, 2015 metais mes minime 25-asias žmogaus teisų deklaracijų metinės. Ir kągi dabar matome? Matome karą, matome pabėgti srautus, matome, kad e, tam tikrose vietose atsiranda vadinama karštieji taškai, kai kur pabėgėliai netgi yra mušami. Na, iš tikrųjų, tai yra labai tamsus laikotarpis Europos istorijoje. Niekas iš Europos piliečių turbūt nieko panašaus nenorėtų matyti. Dublino konvencija pažeidinėjama kiekvieną dieną ir klausimas e, apskritai kyla dėl Europos ateities. Kadangi situacija darosi vis mažiau patraukli. Frontexas nesudaroja su mm, prieglopščio prašytojais. Ar mes leisime policijos e, ir kitoms tarnyboms e, e, smurtauti prieš pabėgėlius? Juk panašu, kad ES ir jos valstybės narės nesiema pakankam priemonių, kad tai būtų daroma. Ir šiuo atveju atsakomybė iš tikrųjų tenka būtent ir sąjungai, ir valstybė narių valdžios institucijom. Ačiū. Toliau spontaniški pasisakymai. Aš turiu penkias pavardės savo sąraše. Ponas Jakovčič, pirmiausiai, prašau vieną minutę. Stano si reći je da je svih nas iznenadio. Mes patys turime savo pripažinti, kad migrantų krizė mus ištiko netikėtai ir būtent e, dėl to mes priimdavome improvizuotus ir nenuseklius sprendimus. Turime paprasčiausiai pasakyti, kad e, Dublino sistema neveikia, jos e, nėra. Noriu aiškiai pasakyti, kad nebuvome pasirengę priimti visko, kas vyko arba kas vyksta prie Vengrijos sienos arba to, kas vyksta šiandien prie Slovenijos e, ir Kroatijos pasienyje. Mes negalime pritarti pono Tisko, Tusko pareiškimams, jie yra visiškai nepriimtini, nes tokios šalis kaip Kroatija, Serbija ir Makedonija padėjo labai daug pastangų, kad padėtų atvykstantiems migrantams į Europą, jos, joms turi būti tinkamai atsilyginti. Ponas Marijas, ačiū pirmininkė. Europa, į Europą atvyksta milijonai prieglapščio prašytojų ir pabėgėlių. 500 tūkstančių pabėgėlių vien yra mes lankėmės Makedonijos pasienyje ir šeštadienį vyksiu į Lesbo salą ir pats įsitikinsiu, kaip veikia tie registracijos centrai. Dedama labai daug pastangų, kad būtų galima priimti tūkstančius pabėgėlių Graikijoje, todėl jį kritikuojama visiškai be pagrindo, atsižvelgiant į e, didėjantį migrantų skaičių po to, kai ponė Merkel pakvietė e, pabėgėlius atvykti į Vokietiją ir e, reikia paminėti, kad iki šiol uh, perkelti į kitas šalis buvo tik 2000 asmenų ir tik 8 iš 20 e, valstybių tinkamai vykdė prisijimtus įsipareigojimus. Todėl būtent tos šalis turi prisimti didžiausią atsakomybės dalį, kurios atsakingos už karą atimus ir tose poniai Morvai dabar vieną minutę. Šį... Uh kolega vienas e, dalyvaudamas Vengrijoje e, vienoje tarptautinėje konferencijoje štai ką pasakė, tokia e, alegorija pasinaudoja. Įsivaizduokime verslo įmonę, kurios buveiniai yra įsikūrusi prabangiose rūmose ir pasikviečia iš šios rūmus prabangius didelę delegaciją iš užsienio savaitgalių ir toje viloje yra tik tai vienas e, durininkas. Ir kai durininkas paskambina, paklausia, paklausti, ar galima įsileisti tos svečius į šią prabangę vilą, tai e, įmonės vadovai jam suteikia atitinkamą leidimą. Tokia situacija atsitiko mūsų šalyje, kur vidutinis darbo užmokestis siekia 200-300 eurų per mėnesį ir jūs savo įmonės vadovę ponę Merkel iš Vokietijos pakvietėte į e, mūsų šalį kelis milijonus užsieniečių, nepaisant to, kad mūsų pačių žmonės labai blogai gyvena. Mes to nenorime. Pone Tomašič, vieną minutę. Mes dabar gyvename pabėgėlių krizės sąlygomis, migrantų krizės sąlygomis. Mes turime tačiau dabar kalbėti ir apie jų teisės, tačiau taip pat nepamirždami ir prievolės bei teisės tų šalių, kuriuose, tų šalių piliečių, kuriuose dabar gyvena pabėgėliai. Mes e, turime atlikti atitinkamus savo teisinės sistemos pokyčius. Tačiau aš nemanau, kad turime pabėgėlius vertinti kitaip nei mūsų pačių piliečius, nes įstatymai galioja vienodai visiems. Tuo tarpu dabar padėtis yra pakankamai chaotiška, tačiau nėra jokių priežasčių, dėl kurių turėtume priimti specialius įstatymus arba e, kažkaip toleruoti e, jų nusikalstamą veiką, veiklą. Visi žmonės, kurie atvyksta į mūsų teritoriją, turi suvokti, kad e, privalo pristaikyti prie mūsų gyvenimo būdo. Ačiū. Dabar kalbės kitas kolega. Jums vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. raginimai naudoti smurtą prieš prieglapšio prašytojus kelia nerimą. Prieš savaitę lankiausi viename pabėgėlių centre Italijoje, kur įsitikinau, kad jie negauna pakankamos informacijos apie savo teisės, taip pat apie galimybės prašyti prieglapšį, diskriminuojami atsižvelgiant į jų E, tautybės ir e, kai kuriems leidžiama prašyti prieglapščio, kiti iš karto gražinami atgal, prašymų svarstymas tačiau gali užtrukti net iki metų laiko, jų gyvenimo sąlygos yra labai blogos ir tarp pabėgėlių yra nepilna mečių, kurių ten neturėtų būti, taip pat jų amžius yra netinkamai apskaičiuojamas ir daroma labai daug e, duomenų surinkimo klaidų. Tik manau, kad tiems žmonėms reikia suteikti aiškę ateities perspektyvą ir mes apskaitai labai smarkiai atsiliekame nuo patvirtintų procedūrų. Pirmininkas, dabar baigiame e, išklausyti pasisakymus pagal procedūrą. Prašau žodžio, žodis komisijos narius Tilienydžius. Ačiū pirmininkė, dėkui kolegos. Noriu padėkoti už šią vaisingą diskusiją, labai konstruktyvę, labai produktyvę. Žinote, kad mano kolega Dmitris Evropopilus, kuris atsakingas šiaip jau už um, šią temą, šį klausimą, įžanginėje kalboje apžvelgė visus šios labai rimtos, um, labai nelengvos temos aspektus. Na, galiu tik tai pridurti, kad komisija iš tikrųjų imasi priemonių užtikrinti, kad būtų pilnai laikomasi ES teisės prieglopščio steigimo srityje. Ir be abejo, teisė gauti prieglops yra viena iš kertinių teisų. Ir tai reiškia, kad reikia laikytis visų prieglopščių steikimo teisės aktų aspektų. Tai labai svarbu. Komisija per praeitą semestrą paskelbė keletą nuomonių. Taip pat buvo išsiusi 42 oficialūs raštai atitinkamoms administraciniam tarnybom, kurios atsakingos už prieglopščio e, steikimo už Eurodak reglamento vykdymą ir už peržiūrėtų prieglopščio steikimo procedūrų perkelimo bei gyvendinimo. Taigi aš noriu visą tai pabrėžti, kad jūsų dėmesį, kad iš tikrųjų teisė į prieglobstį yra pagrindinė žmogaus teisė ir dėl to reikia dar kartą laikytis visų su prieglobščiu susijusių teisės aktų reikalavimų ir nuostatų. Todėl komisija be abejo turi pareikalauti valstybių narių, kad e, taikant ES teisę būtų gerbiamas žmogaus orumas ir jų teisės. Ačiū. Komisarė toliau. Žodis ponui Šmit tarybos vardu. Prašau. Tai Aš ir ponai parlamento nariai Aš nenorėčiau interpretuoti vadovų tarybos pirmininko pasiūlymų, tačiau tame laiške, kuris yra išsiųstas rytojaus vadovų taryboje, yra parašyta, pacituosiu, išorės sienų apsauga nėra skirta atbaidyti tiems, kurie bėga nuo karo ir persekiojimo. Europa yra laisvės bendryje ir suteiks prieglopsti visiems, kuriems kyla pavojus. Kaip komisijos narys jau tą padarė, aš pristačiau teisės aktus dėl prieglopščio prašytojų sulaikymo ir tas sulaikymas neturėtų būti vertinamas ar interpretuojamas kaip kažkokia taisyklė. Jeigu yra kokiu nors situacijų, kuomet piknaudžiaujama tam tikromis taisyklėmis arba nesilaikoma tarptautinės teisės normų, reikia imtis atitinkamų priemonių, kad būtų apsaugotas žmogiškasis orumas ir žmogaus teisės būtų gerbiamas, nes jų nevalia pažeisti, kadangi dabar mes esame, gyvename krizės sąlygomis, tai galbūt vertėtų iš naujo pasiskaityti mūsų sutarčių esminės nuostatas apie tai, kokia yra ir kokia turi būti Europos Sąjunga. Aš turiu pirmiausiai omenyje pagrindinių teisų hartiją ir pirmajame straipsnėje. Pirmajame straipsnėje šios hartijos, kas ten parašyta? Parašyta, kad žmogaus orumas yra neliečiamas ir privaloma jį saugoti ir gerbti. O kas parašyta 18 straipsnėje? Ten garantuojama teisė prašyti prieglopščio pagal Ženevos konvencijas. Taigi, šiomis nuostatomis turime e, vadovautis ir visi privalo laikytis įstatymų ir taisyklių, skaitant ir tuos, kurie prašo prieglopščio. Ačiū. Ačiū. Jūs dar liksite su mumis per kitą.